dienos posėdžio protokole. Dabar pereikime prie šios savaitės darbo atvarkės. Pagal 149 straipsnį e, darbo, darbo tvarkos taisyklių buvo patvirtinta e, šiandienos darbo atvarkė ir dėl šiandienos darbo atvarkės nėra siūlomi jokie pakeitimai. Dėl trečiadienio po pietinio posėdžio esu gavęs e, vieną pasiūlymą. E, ponios Lunaček pranešimas dėl Kosovo asociacijos susitarimo ir e, vyriausiosios ES užsienio politikos įgaliotinės pareiškimo dėl e, masinių žudinių, įsisvykdomų religinių mažumų sisteminės masinės žudinių, e, bus e, bus taip pat įtraukti į darbo tvarkę. Ar kas nors tam prieštarauja? Kadangi prieštaravimų nematau, tai tuomet tvirtiname tokią darbo tvarkę. Prašau, ponė Lamberts. Ah, A, dabar girdite, ponė pirmininkė. Prieš tvirtinami darbo tvarkę, manyčiau, turėtume štai ką pastebėti. Praeitą savaitę apie pirmininkų suėgoje mes kalbėjome apie Daniją ir beje, Danijos atstovė, komisijos narė, tai dalyvauja mūsų posėdėje. Jie žino, kas vyksta. Situacija tikrai mus labai neramina dėl to, kad e, šiuo metu taikomos yra tam tikros priemonės šioje šalyje ir daug kam iš mūsų atrodo, kad tos priemonės pažeidžia. Aš atsiprašau, nieko negaliu padaryti. Nieko negaliu Jums padėti. Palaukite sekundėlę. Norite, kad aš tęsčiau angliškai? Ne, galite kalbėti prancūziškai, nes mes tiesiog norėtume būti tikri, kad, e, kad kad e, anglų kalbos vertėjai jūs, jūs verčia iš prancūzų kalbos. E, ponas Lambertas sako, kad gal, gal aš galiu kalbėti angliškai, jie gali iš mano kalbos versti normalią anglų kalbą. Taigi, mes esame susirūpinę dėl to, kad Danija ketina taikyti kai kurias priemonės ir e, sausio 27 dieną turi, jos turi pradėti būti taikomos ir mums atrodo, kad tos priemonės prieštarauja ES vertybėms. Mes pirmininkų suvaigoje apie tai kalbėjome ir mes susitarėme dėl procedūros. Štai tokia yra procedūra. Šiandien, šį šį vakarą civilinių laisvių komitetas kreipsis į Danijos vyriausybę, su jais pabendraus ir po to koordinatoriai susitiks ir aptars, ar reikia aptarti šį klausimą plenarnėme posėdėje. Nes mes nežinome, ar piliečių laisvių komitetas da, galės iš tikrųjų aptarti situaciją su Danijos vyriausybės atstovais, tai yra numatyta. Ir nežinome, ar koordinatoriai susirinks savo posėdį šį vakarą ar ne. Taigi, man atrodo, ponė pirmininkė, kad būtų gerai, jei mes numatytume laiką savo darbo tvarkė, kurį galėtume skirti tam, kas vyksta, ski, e, vyksta Danijoje. Nes aš manau, kad Libė komitetas tikrai išmi pasvers viską, ką išgirs iš Danijos vyriausybės atstovo ir priims savo sprendimą. Ir galimas ir kitas variantas galima per pirmąją vas, vasario mėnesio e, plenarnę sesiją aptarti tą klausimą, bet tuomet jau bus šiek per vėlų, nes priemonės jau bus pradėtos taikyti. Ir aš manau, kad šiuo atveju Europos parlamentas turi perspėti komisiją, kad reikia gal susirūpinti, ar taikomos priemonės atitinka ES teisę. Ir Aš manau, kad mes turėtume išreikšti savo nuomonę prieš Danijos vyriausybę ir Danijos parlamentų išsakant savąją. E, ir e, pradedant taikyti tas priemonės. Ir todėl aš manau, kad reikia šį klausimą aptarti plenarinėme posėdėje. Ir jei lybė komiteto, komiteto posės vyks taip, kaip numatyta, ir jei jo koordinatorius nuspręs, kad reikia, aš manome, kad mes turėtume numatyti tam laiką savo darbo tvarkėje. Dėkuoju, ponė Lamberts. Manau, kad viskas aišku. Pone Lamberts, aš šiandien sužinojau, kad piliečių teisų komitetas šiandien nenorėjo svarstyti šitos temos. Aš komiteto pirmininko paprašiau rytoj e, paskelbti piliečių laisvių komiteto posėdį ir aš esu pasirengęs rytoj e, leisti suteikti jiems išimtinį leidimą, kad galėčiau gauti rytoj komiteto sprendimą ir tuomet galėtume e, įtraukti tą klausimą į trečiadienio ar ketvirtadienio plenarinio posėdžio diskusijas. Aš suprantu, kad komitetas šiandien turi labai gausią darbo tvarkę, bet atsižvelgiant į e, pirmininkų sueigos sprendimą, aš paprašiau rytoj pas, pa, sušaukti komiteto posėdį arba bent jau komiteto koordinatorių posėdį šią temą. Aš norėčiau kai ką patikslinti. Taip labai gerai, jeigu koordinatoriai ar visa piliečių laisvė, visas piliečių laisvė komitetas susitiks ir ar dalyvausime posėdėje Danijos vyriausybės atstovai. Man atrodo, ponia Lamberts, man atrodo, nebūtų prasmės jiems susitikti be Danijos vyriausybės atstovo, apie ką jiems tada diskutuoti. Aš šiandien turėjau galimybę uh, E, kalbėtis su telefonu su Danijos premjeru ir paprašiau jo atsiųsti atstovą į diskusijas. Pone Weber, prašau. Pone pirmininkė, norėčiau visų pirma e, labai aiškiai palaikyti jūsų pasiūlymą, pagal kokią procedūrą mes turėtume nagrinėti šį klausimą. Manau, kad turime e, suteikti teisę ir galimybę kolegoms iš Libe komiteto išnagrinėti šį klausimą. Ir matau, kad, e, manau, kad kalbant apie e, teisės aktų kūrimą, bet kurioje ES valstybėje narėje taip taip skubotai reaguoti, kaip dabar daro žalieji, nėra teisinga nemanau, kad mes turėtume e, iš karto priimti kažkokius sprendimus. Man, man, man, manau, kad mes turime suteikti teisę mūsų kolegoms iš Danijos patiems nuspręsti, kaip jie e, elgsis su savo valstybės priešio teisę. Mano frakcija dėl to nemato, kad mes e, čia turime ypatingos skubos tvarka nagrinėti šį klausimą. Vėliau mes galėsime jį nagrinėti. Pone Cimer, Pone Pirmininkė, aš taip pat siu, e, par, norėčiau paremti tą procedūrą, kurią jūs pasiūlyte ir aš uh, pasitikiu tuo, kad rytoj mes gausime kažkokią informaciją, o ponui Weberiui noriu pasakyti, kad mes čia kalbame apie, ne, apie beprecedentinį atvejį ir mes čia kalbame ne apie e, įprastinę teisėkuros procedūrą valstybėje narėje. Esminis klausimas yra, ar mes gerbėme pagrindinės ES vertybės. Ir iš tiesų, kalbant apie prieglopščio teisę, nėra jokios teisės atimti iš prieglopščio prieglopšio prašytojų jų asmeninius daiktus, brangenybės. E, pirmininkas, aš manau, kad mes visi sutarėme, aš e, su pon Morajas dar šiandien vakare dar kartą kalbėsiuos ir pabandysiu jo dar kartą paprašyti, kad rytoj būtinai įvyktų lybė komiteto posėdis. Ar dar yra kokiu nors pastabų dėl darbo tvarkės? Matau, kad ne. Marijas, ponė Marijas, dėl darbo tvarkos? ar dėl darbo atvarkės. Ir tuomet vėliau Dabar pereikime prie darbo pagal darbo atvarkę, tai yra pono Langen pranešimas metinė S konkurencijos politikos ataskaita. Žodis teikiamas pranešėjui. Wer übernimmt jetzt? Ja. Äh,